sąrašui bus pritariama. Pagal 74 darbo tvarkos e, taisyklę ketvirtadienį aš pasirašysiu priimtus teisės aktus kartu su tarybos atstovais. E, šio posėdžio protokole rasite šių teisės aktų pavadinimus. O dabar pereikime prie konkrečios darbo tvarkos.